Συνεχίζουμε την συνεδρίασή μας. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια... Kągi, tęsime posėdį. Kitas darbo atvarkis klausimas. Tarybos ir komisijos pareiškimas dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų ir pavienių laisvių apsaugos konvencijos. Lopes Garigo ministrui suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien Atenose žuvo trys žmonės. Jie prarado pagrindinę žmogaus teisę, teisę į, gyvy, į gyvenimai. Tai atsitiko pratrūkus smurtui, kurį mes absoliučiai smerkėme. Ispanija pirmininkaujantį tarybai tarybos vardu norėtų išreikšti apgailestavimą ir užuojautą žuvusiųjų šeimoms ir artimiesiems. Ir mes tai norime pasakyti jums ir parlamentui. Šiandien mes kalbame apie žmogaus teisės ir prisijungimą prie žmogaus teisų konvencijos. Ir viename straipsnių yra kalbama apie teisę į gyvenimą. Ir žmogaus e, kūno sveika, sveikumą. ES savo egzistencijoje, savo priimamose dokumentuose nuolat kalba apie pagrindinės teisės ir pagrindinės laisvės. Kulminacija šiame procese buvo pasiekta prieimus Lisabono sutartį, kurioje pirmą kartą Europos istorijoje yra įtraukta Europos pagrindinių teisių hartija. Kalbama apie Europos piliečių pagrindinės teisės. Hartija yra privaloma juridinio pobūdžio. Joje sakoma, kad ES dalyvauja ir prisijungia prie Europos pagrindinių teisių hartijos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvencijos. Tai yra ES pažangos įtvirtinant žmogaus teisės kulminacija. Šis rytis ir traukiama į absoliučiai visas politikos rytis. Ji tampa mūsų veiklos esme. ES žmogaus teisės yra nepaprastai svarbios ir mes jau pradėjome e, procesą, kuris mm, baigsis ES prisijungimu prie Europos žmogaus teisų ir palinių laisvų apsaugos konvencijos. Tuo pat metu pripažinsime žmogaus teisų teismo veikiančios Strasbūrė jurisdikciją. Tokiu būdu sustiprės Europos piliečių laisvės ir garantijos. Kaip čia pasakius, mes tiesiog suartėsime su Europos taryba mes priartinsime nacionalinės kiekvienos valstybės struktūras ir garantijas, kad bus laikomasi žmogaus teisių su ES teisės sistema ir Europos pagrindinių žmogaus teisų konvencija. Visi šie teisiniai dokumentai taps e, pulsuojančiu organizmu Mes norime visą tai sutelkti. Tai yra teisinių suverenų konvergencija. Aukščiausias taškas bus pasiektas, kai ES pasirašys konvenciją. Kovo 17 dieną Europos komisija pateikė rekomendaciją, kurioje kalbama apie dėrybas dėl prisijungimo prie Europos e, pagrindinių teisų konvencijos. Nu, Nuo to laiko Europos taryba stengiasi palengvinti diskusijas tą temą. Taryboje sukurta speciali darbo grupė toms diskusijoms įtvirtinti. Dirbame palaikydami labai glaudų ryšį su Europos komisija. Europos taryba nuolat galvoja apie aštuntojo protokolo suteiktas galės Tai yra pagrindinis mūsų veikimo instrumentas. ES prisimdama Europos konvenciją, priimdama Europos konvenciją ar prisijungdama prie jos, e, užtikrins visų institucijų dalyvavimą šiame procese. Mums yra reikalingas Europos teisėjas konvencijos teisme. Reikia, kad šis parlamentas galėtų dalyvauti Europos tarybos parlamentinėje asamblėjoje ir ministrų tarybai galėtų dalyvauti tarybos posėdžiuose, kai ten yra aptariamos žmogaus teisės. Taigi mes atstovausime visas e, žmogaus teisų apsaugos konvencijos instancijas. Ins, visose instancijose ES atstovausime. Prisiminkime, kas buvo pasakyta kovo mėnesio pareiškime. Prisiminkime, ką pasakė pranešėjai. Ir dabar mes matome, kad mums suteiktas įgaliojimas dėrėtis. Tai yra techninis, labai sudėtingas procesas, kuris užtruko gana ilgą laiką. Ir tikiuosi, kad per šių metų pirmąjį pusmetį tas dokumentas bus priimtas. Ačiū ministrė, žodis vicekomisijos pirmininkiai komisariai Reding. Ačiū gerbiama pirmininkė, garbėjai nariai. Mano kolega Oli Reinas jau išsakė Europos komisijos poziciją bei užuojautą dėl e, tragedijos Graikijoje. E, kaipgi toliau dirbti? Juk labai svarbu tęsti pradėtus darbus, kad ir toliau būtų kuriama ir baigiama kurti žmogaus teisų apsaugos sistema Europos Sąjungoje. Ir štai e, susitarimas dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių teisų apsaugos konvencijos nėra alternatyva, tai yra tikslas, tai yra kryptis, apie ką kalbėjo komisaras Rein. Tai, tai yra vienas iš keturių elementų, e, kuriant bendrijos e, pagrindinių žmogaus teisų apsaugos politiką. Visų pirma, Lisabono sutartis yra galimybė e, žmonių teisų apsaugai, kadangi jos dalis žmogaus teisų hartija yra privalomo pobūdžio. Tai yra politinis įsipareigojimas ginti žmogaus teisės, e, taip pat teisinis aiškumas. E, Hartijoje yra atspindėtos visos konvencijos teisės, jų a, supratimas ir apriektis yra tokia pati kaip ir konvencijos ir dar gilesnė. E, kadangi kalbama jau apie trečiosios kartos pagrindinės teisės, tokias kaip etika, e, duomenų apsauga, e, geras ir skaidrus administravimas. Hartijos numatytas apsaugos lygmuo visuomet privalo būti bent jau toks aukštas, kaip numatytas konvencijoje, o daugeliu atveju netgi aukštesnis. Antra, pagrindinių teisų apsauga yra Stoholmo konvencijos prioritetas, e, atsiprašau, programos. E, kon, e, Stoholmo programos prioritetas, kur numatyti pagrindiniai tikslai, įskaitant ir e, laisvę bei teisingumą. E, dar vienas aspektas yra tai, kad e, sukurta, sukurtas komisijos postas būtent šioms rytims kūruoti. Tai įrodo komisijos suinteresuotumą žmogaus teisėmis. Na ir paskutinis elementas yra bendrijos prisijungimas prie konvencijos. Ir jeigu bet koks asmo mano, kad ES institucija ar struktūra pažeidė konvencijoje numatytas teisės ar teisę, tas asmo Strasbūro teise, teisme gali iškelti ieškinį kaip ir valstybėse narėse. Politinė prasme, sąjungos prisijungimas prie šio susitarimo įrodo, kad konvencijos sukurta sistema tinka ir Europos piliečių žmogaus teisų apsaugai. Taigi, pasirašydami šį susitarimą, mes išeiname už Strasbūro sistemos ribų. Aišku, kalbame apie išorinę teismo kontrolę žmogaus teisų e, srityje, o dabar mes visus savo teisinius įgaliojimus atiduodame tokiai kontroliai, kas padidins išorinį ir vidinį mūsų patikimumą ir įrodys, kad esame įsipareigo visapusiškai ginti žmogaus teisės. E, buvo pas, jau parengtas dėrybinis įgaliojimas. Štai aštuntas konvencijos standartas e, numato atitinkamas garantijas ir prielaidas siekiant įgyvendinti jos nuostatas ir čia bendrijos teisė turi e, numatyti tam tikrus e, teisinius įsipareigojimus, o komisijos tarybai suteikti įgaliojimai būtent ir yra žingsnis šią linkme. Paminėsiu du tokius e, įgaliojimus. Visų pirma, sutartyse apibriežti įsipareigojimai šiame sus, šio susitarimo netu, neturi būti pakeičiami. Tai reiškia, kad ES e, prisijungimas prie e, pagrindinių žmogaus teisų ir laisvių hartijos nepakeis nei valstybių narių ankstesnių įsipareigojimų pagal konvencijas ar protokolus ar e, tam tikrų uh, nuostatų šioje srityje. Taigi čia atsiranda papildomų reikalavimų tik tai tuo atveju, kai Europos Sąjungos institucijos imasi tam tikrų veiksmų. Taigi prisijungimas prie konvencijos e, turėtų vykti pagal sistemos reikalavimus sistema ir stojimas, prisijungimas prie jos numato du reikalavimus. Visų pirma, reikalavimus išplaukiančius iš sąjungos teisės. E, jie turėtų išlikti. O e, teisingumo teismo vaidmuo ir funkcijos prisijungus prie konvencijos taip pat sustiprėja, taigi tai yra antras svarbus aspektas ir šia prasme teisingumo teismas turėtų dalyvauti procese, e, rengiant bylas prieš jas teikiant Strasbūro teismui. Taigi e, reikia prie šios sistemos pereiti taip, kad nereikėtų e, taisyti sutarties, bet prisijungimas prie konvencijos reikalaus ir detalaus situacijos aptarimo ir analizės tarybos darbo grupėje. Žinau, kad pirmininkaujančioji šalis turi planų taip organizuoti darbą. Ir kita vertus, e, Europos Sąjunga dabar tapusi juridiniu asmeniu turinčiu konkrečias funkcijas, e, turi mechanizmą kurio anksčiau nebuvo. E, jis nebuvo sukurtas šiam tikslui. Jis buvo sukurtas tam, kad juo galėtų pasinaudoti valstybės narės. Taigi, reikės atitinkamai pro, koreguoti procedūrinius ir teisinius konvencijos aspektus kad būtų galima sukurti ekvivalentų mechanizmą kad būtų galima e, gauti valstybių narių įgaliojimus e, sąjungai, kuri tais atvejais, kai e, iškeliama byla sėtina su sąjungos teise, galėtų atstovauti valstybės narės. O konvencijos struktūrose ir institucijose sąjungos atstovai lygiomis teisėmis turėtų dalyvauti visuose procesuose. Nes konvencijos vienas iš pagrindinių principų yra lygiai teisės šalių signatarių atstovavimas. Tai reikš, kad ir teisme bus atstovaujamos visos teisinės sistemos. Tai taip pat numato ir kolektyvinių garantijų sistemą, numatančią, jog visos šalis, sustarančios šalis turi dalyvauti. Tai reiškia, kad e, sąjungos vardu turės būti išrinktas nuolatinis teisėjas, turėsantis tokius pačius įgaliojimus ir funkcijas kaip ir kiti teisėjai ir galintis nagrinėti visas bylas. Taip pat reikia ad hoc teisėjų, kurie galėtų e, dirbti e, tik atitinkamais atvejais, kai e, byla susijusi su ES teisė, tačiau viena ad hoc teisėjo nepakaktų. Taigi šie pakeitimai bus aktualūs ir parlamentui, o e, Europos tarybos parlamentinė asamblėja e, iš sąjungos pasiūlytų trijų kandidatų turėtų atrinkti jiems primtiniausią. Tai reiškia, kad procese e, dalyvaus Europos parlamentas per parlamentinę asamblėją rinkdamas teisėjus į Strasbūro teismą. Taigi, norėčiau padėkoti AFKO ir LYBE e, komitetų pranešėjams už puikų bendradarbiavimą, už EFKO suorganizuotą klausimą kovo 18 dieną. Diskusijos buvo labai naudingos. Džiugu, kad pirmininkaujančio Ispanija klausimą vertina labai rimtai. Taip pat e, tikiu, kad galėsime pradėti dėrybas dėl stojimo jau po vasaros. Tikiu, kad komisija kaip sąjungos dėrybininkė nuolatos informuos parlamentą visų dėrybų metu apie pažangą. Pone pirmininkė, aš nemanau, kad tokią dieną dar kartą reikia pabrėžti, kokios svarbios yra pagrindinės teisės Europai ir kaip svarbu atsižvelgti į šį siekį, teikiant visus pasiūlymus ir aš tikiuosi, kad Europai nebus sudėtinga įgyvendinti konvencijos reikalavimus. E, tikiuosi, kad priešingai jos įgyvendinimas Europoje dar prisidės prie geresnių žmogaus teisės apsaugos standartų. Tai bus naudinga visiems žmonėms. Ačiū. Ačiū gerbiamą komisijos vicepirmininkę. Dabar frakcijų atstovai. EPP vardu. Pone Janaku, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visiškai pritariu pono Lopes Garybo e, pasisakusio Ispanijos pirmininkančios tarybai vardu ir komisarės Reding pasisakymams. Noriu pasveikinti ponę Gal ir ponę Haureguetondo už atliktą darbą. Europos prisijungimas prie pagrindinių teisų konvencijos ir jos protokolų leidžia gyvendinti Lisabono sutarties nuostatas ir išplėsti žmogaus teisų apsaugą apimant visus piliečius. Vadinasi, sukuriama visos Europos sistema apginti žmogaus teisės ir pagrindinės teisės - laisvės, e, kurias gina Europos žmogaus teisų teismas Strasbūrė. Sukuriama ne tik išorinė apsauga, bet ir įsteigiama išorinė teisų apsaugos institucija ES. Tai padės trečiosiom šalims, nes ES galės pasirūpinti, kad tose te, valstybėse yra laikomas žmogaus teisų. Diskusija dėl pagrindinių teisų ir laisvių vyksta dieną, kai trys darbuotojai žuvo dėl ekstremistų elgesio per demonstraciją, kuri įvyko Atenuose protestuojant prieš vyriausybės priemonės ekonominės krizės metu. Aš norėčiau išreikšti savo užuojautą ir pasakyti, kad mūsų politinė partija norėtų prisidėti prie demokratijos apsaugos ir demokratinių institucijų gero darbo. Ponios ir ponai, mes vertiname pinigus, kuriuos mums duoda mūsų partneriai ir TVF. Todėl įsipareigojame atlikti, įgyvendinti visus pokyčius, kad išeitume iš krizės Graikijoje. Mes esame pagrindinė opozicijos partija ir darysime viską, ką galime, kad ekstremistų e, įtaka visuomenėje būtų e, išnaikinta. Ačiū ponė Janaku. Toliau socialdemokratų vardu ponas Jaureguja Tondo. E, Pone pirmininkė, aš turėčiau apsiriboti vieną mintimį. E, tai, ką mes kalbame šiandien, piliečiams turėčiau pasakyti štai ką. Pirmą kartą jie turės teismą, kuris užtikrins jų pagrindinę teisę, jų žmogaus teises e, šalia ES, šalia jų valstybių narių. Pagrindinė mintis yra tokia, kad teismas, Strasbūro teismas, yra tarsi garantas, kad ES teisė yra taikoma kiekvienoje valstybėje narėje ir kad kiekviena valstybė narė laikosi šitų minimalių garantijų, kurios yra tarsi bambagislė ES statyboje, žmogaus orume teisinėje valstybėje, socialinėje valstybėje. Lisabono sutartis leido ES formalizuoti tą hartiją, kaip sakė e, ponė Reding. Ir dėl to galėsime prisijungti prie Strasbūro teismo. Žinau, kad yra e, visokių techninių problemų, tačiau norėčiau pabrėžti, kad komisija labai efektyviai ir labai greitai dirbo, nustatė konkrečius įgaliojimus, kurie leido mums pasistumėti tose dėrybose. Norėčiau pasveikinti ponę Reding už e, efektyvų ir greitą darbą ir kaip Ispanija pirmininkaujanti norėčiau paskelbti, kad uh, E, kitą mėnesį mes patvirtinsime parlamento pranešimą. Ir norėčiau, kad mes ir toliau būtumėm informuojami apie tokias sudėtingas, bet Europai svarbės ir reikalingas e, diskusijas. Pane Vikstrom. E Pone pirmininkė, ES e, prisijungimas prie žmogaus teisų teismo jau ilgą laiką buvo diskutuojamas ir dabar jau turime tikras sąlygas, kad tai taps realybė. Turime tuo pasidžiaugti. ES prisijungimas prie ES konvencijos reiškia, kad pagrindinių teisų apsauga bus sustiprinta ir visiškai už, ga, užtikrinta ir piliečiai bei mūsų valstybės narės galės dar geriau apsaugoti savo teisės. E, pasiteltamas ES e, teisės sistema. E, žinome, kad Europos žmogaus teisų teismas Strasbūrė prie to prisidės. ES komisija ir kitos institucijos prisidės prie Europos žmogaus teisų teismo veiklos. Tokiu būdu be to galėsime užšiktinti išorinę žmogaus teisų apsaugą trečiosiam šalims. Tai yra labai svarbus žingsnis. Pone pirmininkė, Labai svarbu mums tokiu būdu užtikrinti, kad Europoje nėra didelių žmogaus teisų pažeidimų, kurie fiksuojami kitose pasaulio dalyse. ES valstybės narės turi tvirtą teisinę bazę užtikrinančią pagrindinės teisės. Lisabonos sutartyje jau yra užtikrinta žodžio laisvė, religijos laisvė, kitos svarbiausios teisės, kurios Europoje turi būti gerbiamos visur. Deja, ne visur dar taip yra, nes kai kuriuose valstybėse narėse pagrindinės žmogaus teisės yra pažeidžiamos. ES, net ir Švedijoje, net ir šiame parlamente kartais mes leidžiame tokiems dalykams vykti. ES nori prisijungti prie konvencijos tam, kad sustiprintų ir garantuotų e, piliečių apsaugą. Todėl labai svarbu, kad parlamentas priimtų reikalingus teisės aktus ir reaguotų kartu e, su kitomis institucijomis į konvencijos taikymą. Kai kuriuose valstybėse narėse padaryti dar reikia labai daug, kad susitvarkytume savo paties kiemą bekalbėdami tais gražiais žodžiais ir tik tada tikra, reali e, žmogaus teisė apsauga taps realybę. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Prašyčiau kalbėti tiek laiko, kiek jums jo suteikta. Kadangi kalbėtojų sąrašas ir darbo atverkė labai ilga. Toliau žodis ponai Hautalai pusantros minutės. Ajattelemme ihmisoikeuksia. Ačiū. Labai svarbu galvoti apie žmogaus teisės, savai mes suprantame, tačiau mes dar turime galimybę į tai pažvelgti trečiųjų akių akimis ir jų, ir trečių šalių akimis. Sakykime, kalbėjau su Euro, Maroko parlamentarais ir man labai smagu buvo jiems pasakyti, kad ES ir Europos veikloje labai akcentuojamos žmogaus teisės. Ne vien tik tai skitimo komiką reikia daryti, ko nedaryti, bet ES pati vadovaujasi toms taisyklėmis. Labai smagu valstybėms, trečiosioms valstybėms pasakyti, kad ES prisijungia prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos. Kitaip tariant, mes e, patenkame į uh, E, Strasbūro teismo e, kompetencija. Pirmą kartą dabar turime komisarą, kuris turi ir žmogaus teisų portfelį. Taip pat norėčiau paminėti tai, kad ES, kuri prisijungia prie konvencijos, visų problemų neišsprendžia. O būtent Strasbūro teismas yra iš tiesų perkrautas darbais. Labai lietai vyksta procedūros ir tai yra didžiulė problema. ES taip pat turėtų prisijungti prie pridėtinių e, protokolų, būtent e, kova su rasizmu, su kankinimu ir taip pat turėtų stiprinti teisinį pagrindą. Ačiū, ponas Ziobro. Ačiū, e, ponios ir ponai. Pirmininkė. ES prisijungimas prie Europos pagrindinių žmogaus teisų ir laisvių konvencijos e, nėra toks jau svarbus dėl to, kad visada laikėmės šios konvencijos kaip standarto ir inkorporavome konvencijos nuostatas į sąjungos ir nacionalinius teisės aktus. Be kita ko, galbūt ilgainiui atsiras uh, konkurencijos tarp uh, Europos žmogaus teisų teismo ir teisingumo teismo, e, kai bus vadovaujamasi nusistovėjusią teismų praktiką. Taigi reikia labai apdairiai elgtis šioje srityje. Uh, teisingumo teismo praktika bus E, nagrinėjama Europos žmogaus teisų teisme. Ir ta analizė pastarajam suteiks daugiau galių ES institucijų atžvilgių. Taigi reikia pagalvoti apie abiejų teismų sąveiką. Ačiū. Ačiū, ponios ir ponai, kviešiu laikytis nustatyto laiko termino. Dabar nepriklausomų parlamentarų e, vardu, ponė Kamkar. turiu pasakyti, jog nesuprantu, kur čia atsiranda pridėtinė vertė. Ar nuo e, prisijungimo prie konvencijos pagerės žmogaus teisų apsauga? Juk daugelis valstybių narių jau ir taip yra konvencijos šalis. Dar keletas pastabų žmonėms, kurie nėra ekspertai šioje srityje. Aišku, e, konvencija e, numato daug svarbių priemonių, esama ir kitų e, teisės aktų. Konvencija yra parengta Europos taryboje. Pažeidus konvencijos nuostatus, piliečiai gali kreiptis į žmogaus teisų teismą ir iškelti jame bylą. Mes jau žinome, kad tokia galimybė egzistuoja. Ji prieinama visiems ES piliečiams. Nežinau, ar iš čia esančių e, kažkas turi kitokios informacijos. Ar e, galbūt žinote atveju, kas negalėjo pasinaudoti tokią galimybę, bet iš esmės tokia galimybė yra prieinama visiems. Taigi klausiu, kur čia atsiranda pridėtinė vertė. Ačiū. Ačiū, teskime dabar individualus e, kalbėtojai, ponia Gauf. Ačiū pirmininkė. Gerbėmieji kolegos, e, gerbiamoji komisarė. E, manau, kad dabar išgyvename labai e, reikšmingą momentą prieš keletą mėnesių at, metų atrodė, kad tokiomis temomis net kalbėti negalima, o dabar jau kalbame apie dėrybinius įgaliojimus komisijai apie galimybę ES prisijungti prie šios konvencijos. Konvencija jau galioja 60 metų, e, joje numatyta galimybė piliečiams e, iškelti bylą prieš savo valstybę. Jūs, ponia komisarė, teisingai paminėjote, kad nuo rugsėjo e, pagrindinių teisų hartija mums yra privaloma. E, o konvencija Hartija dar sustiprina, e, išplečia arba priešingai, galbūt Hartija išplečia konvenciją. Taigi kyla klausimas, kokią naudą Europos piliečiams atneš mūsų prisijungimas prie konvencijos pabandysiu atsakyti. Mano atsakymas yra asmeninis, tačiau Libė komitetas pritarė tokiai nuomoniai. Reiktų tikrai pasistengti, kad mūsų piliečiai gautų papildomos naudos iš prisijungimo prie konvencijos, bet nereikėtų kurstyti nepagristų e, lūkesčių dėrybų metu reikėtų analizuoti tokius klausimus, kaip pavyzdžiui įvairių teismų tarpusavio santykiai. Juos reikia aiškiai apibriežti. Tai aktualu ir Europos žmogaus teisų reformos tikslu. Ir prisijungiant Europos Sąjungai, e, teismas turėtų reformuotis. E, čia kalbame apie suigeneris taisyklės. Prisijungimas negali būti eksperimentinis ir negalime leisti, kad tai, kas pasiteisino iki šiol, nukentėtų po mūsų prisijungimo. Piliečiams reikėtų suteikti didesnės pasinaudojimo teisėmis galimybės. Negalime leisti, kad padarius vieną žingsnį nukentėtų kitos rytis. Ir kreipiuosi į komisiją bei tarybą su prašymu laikyti savo įsipareigojimų numatytų pagal įgaliojimus. Ačiū. Dėkuoju, ponė Gal. Norėčiau Jums šitą pasakyti. Jūs pirmoji kolegė iš Vengrijos. Jūs esat pirmoji kolegė iš Vengrijos, kurią aš matau po to, kai sužinau, kad mūsų kolega Paul Schmidt buvo išrinktas Vengrijos parlamento pirmininku. Todėl aš noriu pasakyti, kad mes tikrai pasiilgsime mūsų draugo Paul Schmidt, bet prašyčiau jūsų perduoti geriausius linkėjimus jam. Aš esu tikras, kad jis bus nuostabus Vengrijos parlamento pirmininkas. Pone Vlašikova Benova. Krátko sa pripájam k gratulácii Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi noriu pasveikinti kolegas iš Vengrijos. O dabar grįžtu prie temos. Nors konvenciją yra pasirašytos visos valstybės narės, visos ES prisijungimas bus ne tik e, nauja e, žmogaus teisų gynimo ES dimencija, bet ir teisinis ir politinis signalas, leidžiantis sustiprinti ryšį tarp ES ir Europos. Kartu su prisijungimo sutartimi ES turėtų priimti ir socialinę hartiją. Tai būtų labai sveikintinas žingsnis. ES politinis atstovavimas Europos tarybos institucijose taip pat iškilo kaip svarbus klausimas. Be to, Europos parlamentas galės dalyvauti parlamentinės asamblėjos veikloje. Manau, kad galime apie tai kalbėti, tačiau, komisarė, aš manau, kad procesas bus labai ilgas. Ir nors aš pritariu jūsų entuzijazmui ir noriu padėkoti tarybai už tai, kas yra padaryta, turime suvokti, kad tas procesas bus sunkus ir ilgas. Reik, mūsų laukia dar daug darbo. Ravinova. Ačiū, ponė Benova. Ponas Migalski. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga pagrįsta pagarba žmogaus teisėms. Tai vienas geriausių šios institucijos aspektų. Tačiau man atrodo, kad mes per daug kalbame apie žmogaus teisės savo pačių piliečiams. Pone Benova apie tai kalbėjo, pone Vikstrom apie tai kalbėjo. Nemanau, kad nepakankamai darome ir to, apie ką kalbėjo pone Hautala. Turime užtikrinti, kad žmogaus teisės būtų gerbiamas už ES ribų. Aš nemanau, kad ES daro pakankamai. Aš sveikinu ES prisijungimą prie konvencijos. Manau, kad tokiu būdu sukursime nuoseklesnį žmogaus teisių e, įgyvendinimo visoje ES mechanizmą. Tačiau verta prisiminti, kad suteikiant naujas teisės reikia nepriboti laisvių. Aš suprantu, kad tai akademikų diskusija. Tačiau manau, kad šis klausimas yra svarbus ir apie tai turi galvoti ir parlamentarai, ir teisėjai. Vertman. Ja, danke schön. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Vert Vertman, labai ačiū. Lisabono strategijų sutarties šeštame straipsnėje yra parašyta, kad Europos Sąjunga prisijungs prie konvencijos. Ši konvencija labai svarbi žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių Europoje apsaugai. Prisijungimas prie šitos konvencijos leis sustiprinti Europos piliečių teises, nes jie galės papildomai dar turės galimybę kreiptis į teismą, jeigu kartais paaiškėtų, kad jų teisės yra pažeidžiamos. Mano akimi žiūrint, šis prisijungimas prie konvencijos yra teigiamas dalykas, nes tokiu būdu bus labiau atsižvelgiama į žmogaus teises ir ES patikimumas su e, užsienio santykiuose išauks. Ačiū, brangus kolegos, dvi su pusė minutės kolegai Carkovski. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti abiems pranešėjams, Arsegal ir Artandargi, bei Europos komisijai, pirmininkaujančiai šaliai. Labai ačiū už puikų darbą už sunkų darbą, reikėjo, e, kurį reikėjo nuveikti. Na, ES prisijungimas prie žmogaus teisų konvencijai buvo e, labai daug nagrinėjamas klausimas pastarosius dešimt metų, bijantis konkurencijos tarp ES teisingumo teismo ir žmogaus teisų teismo, kad gali kirstis jų jurisdikcijos kad e, Teisingumo teismo jurisdikcija nukentės. Tačiau aš manau, kad mūsų darbe galime pasiekti situacijos, kai abu teismai dirbs papildydami vienas kitą. Mes bandysime padaryti viską, kad būtų išvengta hierarchinio mąstymo, kad priešingai sistemos viena kitą papildytų ir praturtintų susiformavus dabartinėms tendencijoms, kai Teisingumo teismas laikosi ir Strasbūro teismo mm, teisės praktikos ir priešingai, e, atrodo, kad abu teismai gali e, sugyventi kartu ir ne, išvengti konkurencijos. Bosforo e, nutartyje Teisingumo teismas konstatuoja, kad nereikia peržiūrėti bylos dėl to, kad ES kaip tokia numato reikiamą žmogaus teisų apsaugos lygmenį. Taigi, kaip ir kolegos klausė, ar mums reikia prisijungimo prie konvencijos, atsakau taip, ne tik dėl simbolinių priežasčių, kurios irgi svarbios, bet ir dėl to, kad tai sukurs pačiai sistem, suteiks pačiai žmogaus teisų apsaugos sistemai daugiau m, mm, patikimumo, piliečių akise. E, kol kas nesant teisminiais peržiūros reikiamiems lygmenims mes negalime užtikrinti kai kuriais atvejais galimybės prasižengusiai patraukti baudžiamojant atsakomybę. Taigi dabar mes siekdami sistemos patikimumo turime užtikrinti uh, lojalumą ir negalime uh, leisti, kad būtų pažeidinėjama bendrijos teisė be nuobaudų. Mes turėtumėm tai, kas dažnai išsakoma tikslų pavydalu įgyvendinti praktikoje. E, generalinis žmogaus teisų direktoratas turėtų to užsimti. Aš pamenu, kad besimokydamas universitete aš kalbė, e, skaitydavau Džau Vil, Džiuvalers straipsnius apie žmogaus teisų apsaugą, aš manau, kad reikėtų e, tas idėjas įgyvendinti praktikoje ir aš manau, kad šis žingsnis padės sustiprinti žmogaus teisų apsaugą Europos Sąjungoje. Ačiū. Brangus kolegos, dėkoju. Kolega Szogor, dvi minutės. Szolgál, hogy a legalapvetőbb európai emberjogi dokumentumhoz való. Labai ačiū. Aš labai Džiaugiuosi, kad ES prisijungs prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir kad ES toliau siekia vieningos Europos kūrimo. Nereikia pamiršti, kad e, žmogaus teisų apsaugos rytyje Europos taryba lenkia ES daugeliu požiūrių. Ir čia norėčiau pasiteirauti komisijos tiksliau norėčiau paprašyti komisijos, kad pasvarstytų Europos Sąjungos prisijungimą prie kitų e, konvencijų. Mes tikimės, kad tokiu būdu ES iš tiesų taps saugumo, laisvės ir teisės erdve dėka pasiekimų žmogaus teisės, teisų srityje Šalia šių pasiekimų reikėtų paminėti dar ir ap, e, mažumų apsaugą, e, susitarimą dėl mažu, nacionalinių mažumų apsaugos. Ši susitarimas nustato minimales sąlygas, kaip turi būti apsaugotos mažumos. Visos, mažo, visos valstybės narės yra Europos tarybos konvencijų narės, narės jau pasirašiusios ir ratifikavusios tuos susitarimus. Tad visiškai savaime suprantama, kad mes galime e, perimti kai kuriuos ratifikuotus susitarimus ir prisijungti prie jų. Ačiū, brangus kolegos, mes išklausėme visus užsirašiusiuosius kalbėti parlamentarus. Dabar pradėsime, kad jai procedūrą šeši parlamentarai paprašė žodžio. Labai paprašyčiau kiekvieno kalbėti nedaugiau kaip dvi minutės. Pone Vačesku. Mulțumesc mult, domnule președinte, doamnă comisar. Prin intrare... Ačiū pirmininkė. Gerbiamoji komisarė, įgyvendinant Lisabonos strategiją, Lisabonos sutartį, Europos Sąjunga e, pagal, pagal šią sutartį turi prisijungti prie žmogaus teisų konvencijos. Tai reikš, kad ir Strasbūro teismas galės ginti žmogaus teisės, kai e, asmo mano, kad jos yra pažeistos ir ES institucijose. Taigi teismui atsiranda papildomų įgaliojimų ES atžvilgių. O teisingumo teismas vis dėlto liks pagrindiniu teismu sprendžiančių klausimus išplaukiančius iš ES teisių. Rumunija dar 93-aisiais pasirašė E, šią konvenciją, o Rumunijos konstitucijos 20 straipsnis e, kalba apie įsipareigojimus pagal konvenciją ir sako, kad jie yra aukštės, turi viršenybę nacionalinės teisės nuostatų atžvilgiu. Ačiū. Ačiū, ponas Debolni. Labai ačiū. E, Pone komisarė, manau, kad labai svarbu. Europos tarybos, e, labai svarbus e, užtikrinti gerą Europos tarybos funkcionavimą, ginant e, žmogaus teisės, mažumų teisės. Europos taryba jau yra sukūrusi funkcionuojančią sistemą tačiau politiniai įgaliojimai tenka Europos Sąjungai. Pone gal apie tai jau kalbėjo, ji minėjo e, teismų praktiką ES labai svarbu apie tai kalbėti. Mes turime pagrindų susitarimą su Europos e, taryba dėl mažumų. Nereikia pamiršti, kad 6-8 procentai Europos piliečių yra mažumos. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti poną Hauregį už tokį rimtą ir gerą darbą. E, su šiuo pranešimu įvairūs aspektai E, paaiškėja ir čia norėčiau paminėti kaip tik tais tuos aspektus, kurie yra susiję su prisijungimu prie ES, e, prie, prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos. Jau daug metų norėjome prie jos prisijungti, dabar mūsų 27 valstybės narės ir niekas net nebešneka apie tą prisijungimą. Na e, ir Čia tai, kad mes prisijungėme, yra iš tiesų tikra politinė sanglauda, kuri atitinka politinį identitetą netgi krizės, politinės ir ekonominės krizės metu žmogaus teisės, bet kokiomis aplinkybėmis turėtų būti toks dalykas, kuris stiprina demokratiją, kuris e, dirba vardant progreso ir e, kovoja prieš bet kokias smurto ir totalitarizmo apso, apraiškas. Tai mūsų kryptis, kurią pasirinkome ir turime eiti ją ir turime kartu su komisija bei taryba eiti tą kryptimį. Labai norėčiau užjausti Atenuose pasilikusių aukų šeimas. Europos žmogaus teisų apsaugos konvencija yra vienas iš Europos žmogaus teisų sistemos ramščių. Jau steigiant Europos Sąjungą, būtent iš konvencijos buvo pasisemta vertybių jau prieš daug metų Europos žmogaus teisė apsaugos konvencija e, gynė žmonės ir patraukė baudžiamojo atsakomybėn kaltuosius. Pastaruoju metu priim, kilo daug abejonių dėl priimtų sprendimų ir nuosprendžių. Pernai buvo kilusi diskusijų banga prieštaraujant nuosprendžiui, kuris, e, kuriuo buvo uždrausta kryžius um, rodyti viešoje vietoje. Aš manau, kad ES prisijungdama prie šios konvencijos turėtų pradėti diskusiją, kurios metu užtikrintume, kad tokio pobūdžio žmogaus teisų misinterpretacija ateityje būtų uh, išvengta. Ačiū, ponas Kalinovskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos parlamentas labai daug kartų yra prieėmęs sprendimų e, dėl rezoliucijų smerkiančių žmogaus teisų pažeidimus pasaulyje. Tačiau turime pasakyti, kad mes, ES, nesugebame e, atsikratyti baisių žmogaus teisų pažeidimų mūsų pačių valstybėse narėse. Neseniai Lietuvos etikos komisija pasmerkė mūsų kolegą Tomaševskį už tai, kad jis pateikė klausimą komisijos pirmininkui Barosui apie mažumų teisės. Aš nežinau, ar prisijungimas prie konvencijos padės, nes iš tiesų mums reikia kur kas griežtesnių mažumų apsaugų standartų, negu kad numatyta pagrindų susitarime dėl nacionalinių mažumų teisų. Ačiū. Suteikiu žodį ponui Papa Nikolau. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau išreikšti didelį apgailestavimą dėl to, kad e, gyvybių neteko šiandien trys Graikijos piliečiai Atenuose. Vykstant e, taikiai protesto demonstracijai kurią organizavo geresnės ateities siekiantys žmonės. Joje pasireiškė antidemokratiniai, ekstremistiniai elementai. Jie nusinešė trijų žmonių gyvybės. Tragiškas sutapimas, ponios ir ponai, kad šiandien mes kalbame apie sistemos ginančios žmogaus teisės išplėtimą ir pagilinimą. Turiu galvoje ES piliečių teisės. Kalbu apie tai, kad mes aptarinėjame ES prisijungimą prie Europos žmogaus teisės apsaugos teismo. Ponios ir ponai, net jeigu Strasbūro teismas dirba gerai, net jeigu mes norime užtikrinti, kad žmogaus teisės būtų ES dėmesio centre, mes turėtume nepamiršti šūkio solidarumas tarp valstybių narių, solidarumas tarp tautų, solidarumas, kuris taip gyvybiškai reikalingas Graikijai. Ačiū. Po šio pasisakymo, po kertėjai procedūros norėčiau suteikti žodį tarybos pirmininkui bei komisijai, kad pabaigtų šias diskusijas. Ponas Lopės Garydo. Ačiū pirmininkė. Visi pasisakiusieji parlamentarai kalbėjo už tai, teigiamai e, dėl to, kad ES prisijungia prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir to niekas nepaneigs. Aš norėčiau sureaguoti į du pasisakymus, kurie, jeigu supratau, buvo šiek tiek, mm, šiek tiek santūresni šios konvencijos atžvilgių, galbūt netgi priešiški. Ponas Ipro sakė, kad Europos Sąjungai e, pavojinga, o ponia Orban e, sakė, kad nenaudinga prisijungti prie šitos konvencijos. Ponas Jo Pro, norėčiau Jums pasakyti, kad nėra čia jokių problemų. Europos, tai yra Strasbūro teismas, nemanyčiau, kad turi kažkokiu ketinimu kištis į ES kompetencijas. Viename iš Lisabonos e, sutarties straipsnių numatyta, kad ši konvencija niekaip nekeičia ES e, kompetencijų. Taryboje darbo grupėje mes e, sprendėme klausimą, bendro prašy, prašymo klausimą. ES plus viena iš valstybių narių. Jeigu kartais paaiškėtų, kad Strasbūras turi spręsti kokios nors vienos valstybės narės ginčytiną klausimą, kai toje šalyje jau išsamiamos visos e, galimybės kreiptis į teismą. Būtent ties tuo mūsų grupė dabar ir dirba. Mūsų grupė būtent čia specializuojasi, tačiau čia nepaminamos ES kompetencijos, tiesiog reikėtų pasižiūrėti kiekvienu konkrečiu atveju, buvo ar nebuvo pažeista Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Norėčiau ponė Orbai atsakyti į užduotą klausimą. Kai jis sako, kad šiandieną jau galėtų patraukti savo šalį į Strasbūro teismą. Tai ir kam ES reikėjo dėl to prisijungti e, prie e, konvencijos, tai e, kažkuria prasme jūs teisi, nes ES nekeičia niekaip Europos valstybių narių kompetencijos, tačiau tas kompetencijas kažkuria prasme ir sustiprina per reglamentus, per direktyvas kartais ir Europos Sąjunga gali pažeisti žmogaus teises. Ir kadangi Europos Sąjunga turi vis daugiau teisių bei kompetencijų, būtina Europos sąjungai suteikti tuos pačius instrumentus kaip ir valstybėms narėms. Kitaip tariant, ES taip pat turėtų pas, pas, pa, paklusti e, Strasbūro žmogaus teisų teismui. Lygiai kaip ir valstybės narės turi e, paklusti, būti pavaldžio šitam teismui. E, jurisprudencija, teismo patirtis buvo labai teigiama, užtikrinant Europos e, piliečių teises jau nuo 1950 metų tos teisės yra ginamos nuo pat Romos sutarties, sustiprinus ją kai kuriais protokolais. Taigi jurisprudencija yra gausi ir turtinga. Ir konstitucinių teismų, aukščiausių teismų veikiančių valstybėse narėse jurisprudencija ši, šio teismo jurisprudencija tik sustiprina. Tai yra bendra ašis, kuri leidžia ir leis ateityje interpretuoti įvairius klausimus susijusius su žmogaus teisėmis e, tarp e, Luksemburgo ir, žmogaus, ir, ir Strasbūro teismų. Taip, taip, kad labai gerai, kad ES prisijungia prie šios konvencijos ne tik tam, kad apsaugotų ES piliečius, bet ir tuos, kurie atvyksta į ES ir gyvena joje kaip užsieniečiai. Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija saugo visus, kurie yra valstybių narių jurisdikcijoje, o dabar jau bus saugomi visi, kurie yra europinėje e, jurisdikcijoje, nesvarbu, ar jie yra piliečiai ar ne. Taigi, jeigu pasirašysime šias, šį susitarimą, taip ir bus. Man labai džiugu konstatuoti, kad buvo pasiektas konsensusas, kad pripažįstama šio žingsnio svarba, kad komisija yra suteikusi tam tikrus įgaliojimus. Ponas Hauegi neseniai paskelbė tą sprendimą plenarinėme posėdėje. Aš kaip pranešėjas galiu tik tais pasveikinti ir padėkoti už tokį žingsnį. Ispanijo, Ispanija kaip pirmininkaujanti valstybė ketina įgaliojimus suteikti komisijai, tikėdamasi, kad TVR ministrai jau ketvirtą birželio priims e, sprendimą. Ačiū ponui Lopės Garydo. Dabar diskusijas baigsime išklausydami e, vicekomisarės ponios Reding. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo e, pritarimo ką tik tai kalbėjusiam e, pirmininkaujančio šalies atstovui. Jis atsakė į daugelį klausimų. Atsakymų nekartosiu, nes ir taip galėčiau pasakyti tik tai tą patį. Taigi norėčiau padėkoti pasisakiusiems parlamentarams, padėkoti už pozityvumą ir pagrindinių teisių apsaugos akcentavimą, nes šios teisės yra mūsų sąjungos pagrindas, taigi reikėtų jas tik stiprinti kad kiekvienas pilietis galėtų jomis geriau pasinaudoti. E, konvencijos pasirašymą vertinu kaip naudą Europai. Ypač norėčiau padėkoti dviems pranešėjams, kurie daug nuveikė siekdami padėti parlamentui susitarti dėl įgaliojimo apimties. E, bet, kaip buvo sakyta ir šiuose rūmuose, e, tas pamatinis pirminis įgaliojimas yra tik pradžia. E, reiks ilgų dėrybų, po kurių prasidės ratifikavimo procesas. Taigi, gerbiamas pirmininkė, aš manau ir tikiuosi, kad teks ne vieną kartą čia atvykti, aš tai padarysiu su malonumu ir teks atsiskaityti už susidariusią padėtį, pasiekimus, pateikti problemas ir jų sprendimo būdus. Aš tikiuosi, kad parlamentarai mums talkins, nes siekiame bendro tikslo, tai yra vertybių ir teisų Europos. Ačiū. Aš jūs galiu patikinti, kad mums bus labai malonu ne tik tais jums. Galime dabar pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo.